Ir pereiname prie keitimosi nuomonėmis dėl ES state, teisingumo teismo statuto. Pirmiausia, ES tarnautojų teismo at interim teisėjų pranešėja ponia Aleksandra Tain. O kitas pranešimas taip pat jos parengtas protokolas dėl ES teisingumo teismo statuto. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai pranešėjai. Gerbiamas e, ponia pirmininkė, gerbiama komisijos narė, gerbiamos kolegės ir kolegos. Europos teisingumo teismas e, Luksemburgė e, dirba labai dideliu krūviu, o rytoj mes e, balsuosime dėl naujų protokolų, kuriais siekiama pakeisti teisingumo teismo statutą ir priedus. Teisingumo teismui yra numatomos vis didesnės kompetencijos dėl Lisabonos sutarties, kuri išplečia teismo kompetencijas. Tai, kad teismas e, turi dir, e, labai didelį darbo krūvį, susiję ne tik su naujomis e, bylomis. Pastaruoju metu didėja neišnagrinėtų bylų skaičius. Todėl reikia keisti teisingumo teismo vidinę struktūrą, nes tai teigiamai paveiks ir visų gyventojų padėtį. Teisingumo teismas dalyvavo trialogo dėrybose ir kartu ieškojame kompromisų. Deja, tai pavyko tik iš dalies. Pirmiausiai pradėsiu nuo tos dalies, dėl kurios pavyko susitarti ir kuri turėtų sutrumpinti nagrinėjimų bylų nagrinėjimo e, laikotarpį. Pirmiausia, yra numatyta Teisingumo teismo pirmininko pavaduotojo pareigybė, e, kuri reikš, kad šis pavaduotojas dalyvaus didžiosios kolegijos posėdžiuose. Ateityje didžioji kolegija susidarys ne iš penkiolikos teisėjų, tačiau iš, ir, iš daugiau ir bus atsisakyta e, penkių atskirų kolegijų teisėjų. Tokiu būdu bus galima greičiau išnagrinėti bylas. E, mažesnis teisėjų skaičius reiškia, kad dabar, e, jei, pavyzdžiui, teisėjas susirga, e, nu, yra nutraukiamas bylos svarstymas. Štai kodėl yra numatyta ad interim, tai yra laikinojo teisėjo pareigybė. Ad interim teisėjai bus renkami iš parengto sąrašo. Ir e, kai Teisingumo teismo teisėjas negalės atlikti savo pareigų, tada šias pareigas galės atlikti at interim teisėjai. Noriu padėkoti už šį kompromisą, kuris e, mums visiems buvo priimtinas. Deja, ne dėl visų pasiūlymų mums pasisekė susitarti. Ir tai susiję net ne su e, Europos parlamentu, tačiau su taryba ir su um, skirtingomis teisinėmis sistemomis valstybėse narėse. Buvo siūloma pakelti, padidinti tai bendro teismo teisėjų skaičių iki 39 nuo 27. Taip pat e, diskutavome apie tai, ar reikėtų tų papildomų teisėjų. Europos parlamentas yra įsitikinęs, kad e, teismo teisėjų skaičios padidinimas lemtų greitesnį bylos nagrinėjimą. Deja nenuspręsta, iš kokių valstybių narių e, papildomi e, teisėjai turėtų būti siūsti ir kokiu kompetencijų reikėtų reikalauti. Vienaip ar kitaip teisėjai yra laikomi nepriklausomais pareigūnais, nepriklausoma jų pozicija yra nuo to, iš kokios šalies jie yra atvykę. Deja, valstybė, na, valstybės narės nesugebėjo susitarti dėl teisėjų sąrašo, o e, Tai įvyko todėl, kad daugelis valstybių narių tiesiog žiūri savo nacionalinių interesų. Manau, kad ateityje reikėtų stengtis, kad e, teismo sprendimai būtų priimami tai laiku. E, kartais byla nagrinėjama daugiau nei 5,5 metų, o taip mes pažeidžiame Europos žmogaus teisų konvenciją. Todėl būtina, kad valstybės narės atsižvelgdamos į pasiūlymus e, pagaliau suvoktų, kad e, mažėja ir pasitikėjimas teisingumo teismu. Ačiū. Dabar penkios minutės ponui Maurojanės, tarybos atstovai. President. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Esu dėkingas Europos parlamentui už šių bendrų diskusijų organizavimą dėl šių dviejų pranešimų, kurias parengė ponia Aleksandra Teik. Pasiūlyti pakeitimai susijęs su teisingumo teismu Ir taip pat buvo pasiūlyti pakeitimai susiję su tarnautojų teismo ad interim teisėjų skirimu. Noriu pareikšti padėką pranešėjai už pozityvų e, požiūrį dėrybose. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Danijai, kuri padarė viską, kad būtų galima taryboje pasiekti sparčios pažangos, e, aptariant šiuos e, du pranešimus. Taryba ir parlamentas šiuo klausimu e, sutarė ir jau pirmos svarstymo momentų sutarimas buvo rastas. Šių dviejų siūlymų tikslas yra padidinti Europos Teisingumo teismo efektyvumą ir ypač padėti teismui susidoroti su nuolat augančių bylų skaičiumi. Ir visa tai yra labai svarbu, jeigu norime užtikrinti teisinį e, tikrumą ir teismo gebėjimą veikti. Be abejo, mes suprantame, kad reikės dirbti toliau e, vienu labai svarbiu klausimu ir jis yra susijęs su teisėjų skaičiaus didinimu bendraime teisme. Tačiau mūsų abi institucijos yra pasirengusios dirbti kartu, kad būtų galima rasti reikiamas priemonės, šiai problemai sutvarkyti iki, 13, iki 15 metų rugsėjo. E, norėčiau pakomentuoti kompromiso kai kurios elementus, dėl kurio balsuosite rytoj. Statuto pakeitimai numato pakeitimus, e, kurie padės tinkamai veikti Europos bendrijų teisingumo teismui. E, dar neseniai teismas patyrė daug pakeitimų, nes nuolat augo bylų skaičius ir matome, kad atsirado teisinių pasikeitimų, plėtėsi Europos Sąjunga, tad krūvis nuolatos augo. Buvo priimtos priemonės, kurių dėka teis, teismas gali geriau susidoroti su nuolat augančiu darbo krūviu ir pagerinti savo veikimo efektyvumą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus Pirmiausia, teismo vicepirmininko pareigybės įsteigimas ir bendraime teisme ir, ir, ir, ir, ir e, tarnautojų teisme. Tai, tai padės palengvinti teismo pirmininko darbą. E, taip pat uh, bus paskirti teisėjai, interim teisėjai ES tarnautojų teisme. Tai padės uh, teising, tinkamiau ir sparčiau spręsti teisinės bylas. Taip pat buvo pasiūlyta padidinti teisėjų skaičių e, didžiojoje kolegijoje. Ir aš norėčiau pasakyti, kad taryba puikiai žino, kad šie klausimai turi būti skubiai sprendžiami. Tačiau taryboje jaučiamas tam tikras susirūpinimas dėl šių klausimų. Pirmininkaujantis Kipras yra pasiryžęs rasti sprendimus, tačiau mums reikia e, surasti geriausius sprendimus atsižvelgiant į visą eilę detalių. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, džiugu, kad galime visi kartu šiandien diskutuoti apie tų dviejų pasiūlymų prieimimą. Puiku, kad šiandien tie pra... diskutuojame dėl tų pranešimų. E, buvo uh, E, malonu dirbti su Europos parlamentu šiais klausimais ir esu tikras, kad jau greit rasime visiems primtiną sprendimą. Dėkuoju. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį poniai komisijos nariai, poniai Malmstram. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ministrė, garbus nariai. Noriu padėkoti pranešėjai už jos konstruktyvų požiūrį į Teisingumo teismo pasiūlymą. E, komisija apgailestauja, kad sprendimas dėl e, papildomų teisėjų bendrajame teisme yra nukeliamas. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes palankiai vertiname kompromisą, kuris buvo pasiektas e, likščiau. Komisija mano, kad buvo atsižvelgta į komisijos praėjusiu metu rugsėjį pateiktą pasiūlymą. Komisija laukia diskusijų apie šias temas mes atsargiai vertiname būtinybę keisti bendrojo teismo sąrangą, tačiau prie šių diskusijų grįšime ateityje. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū. Dabar nematau salėje ponios Vertman. Panašu, kad jos kol kas nėra. Pono Messerschmidt taip pat nėra. Taigi, periname prie kitų kalbėtojų. EPP frakcijos vardu dvi minutės ponui Cviefkai. Labai ačiū, ponia pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Šie debatai dėl Europos teisingumo teismo turėtų e, tapti mums paskata susipažinti su problemomis, kurio, su kuriomis susiduria Teisingumo teismas. Šiandien nesibaigia diskusijos, o tik prasideda. Vertinant Europos komisijos pasiūlymą ir Teisingumo teismo pasiūlymus, mes tikėjomės, kad šie darbai bus daug lengvesni ir kad nebus tokių didelių skirtumų tarp institucijų. Teisingumo teismo darbo pakeitimas, taip pat at interim teisėjų e, pareigybės įsteigimas e, yra bandymas sumažinti teismo išlaidas. Tačiau esminis reformos dalykas yra bendrojo teismo teisėjų skaičiaus padidinimas. Tai, kad dabar pranešime nebekalba, a, nebekalbama apie šios skaičiaus padidinimą, reiškia, kad mes atsisakome kontroversiškų klausimų. Tačiau panašu, kad šis klausimas turės būti apsvarstytas. Taryba niekur nepabėgs. Ji turės kartu su parlamentu išspręsti ir šį probleminį klausimą. Niekam nepaslaptis, kad bilinėjimasis e, teismuose e, kartais tampa toks ilgas, e, kad nebeįmanoma priimti tam tikrų sprendimų. Ir valstybės narės įstojusios į Europos Sąjungą automatiškai turėtų laikytis ir Europos žmogaus teisų konvencijos. Pripažinkime, kad e, bylų nagrinėjimas laiku e, per protingą laiką jau dabar yra įtvirtintas valstybių narių teisės aktuose. Todėl mes turime užtikrinti tokius žmogiškuosius išteklius, kurie e, tinkamai atlieptų poreikį, realų poreikį. Labai svarbu tai, kad teisingumo teismo vaidmuo valstybėse narėse yra labai populiarus. Ir kai Europos Sąjunga e, ne, e, turės mokėti milžiniškas kompensacijas už per ilgą bylų nagrinėjimą, už nagrinėjimo vilkinimą, tai tada tikriausiai lengviau priims sprendimą dėl to, kad reikėtų padidinti bendrojo teismo e, teisėjų skaičių. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą rengiant šios pranešimus. Dėkoju, dabar dvi minutės kalbės ponia Regner. Labai ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas tarybos nariai, gerbiama komisijos narė. Noriu padėkoti pranešėjai už jos konstruktyvų darbą. Europos teisingumo teismo krūvis nuolat yra labai didelis. Tai susiję su tuo, kad įvyko ES plėtra, Be to buvo perkeltos kompetencijos. Taip pat buvo e, pakeistos, e, pakeistas pradėcų, prade, procedūrų reglamentas. Mūsų pilietės ir piliečiai turi teisę, kad e, byla būtų nagrinėjama teisingai ir greitai. Teisingumo teismas įvairias bylas gali perduoti um, kolegijoms, kurios jau susidūrė su panašių bylų nagrinėjimo. Mano supratimu, teisingumo teismo teisėjų skaičius e, turėtų būti reguliuojamas pagal Lisabonos sutarties taisyklės. Atsižvelgiant į skubos reikalavimus, į e, apibrieštumą ir Europos teisingumo teismas e, mano, kad reikėtų padidinti bendro teismo teisėjų skaičių 12 narių iki 39 narių. Mes turėtume paremti šį reikalavimą. Iš esmės, aš pritariu teisingumo teismui. Manau, kad teisėjų paskirimas yra valstybių narių rankose. Tačiau šis klausimas yra toks svarbus, kad mes turime nepamiršti, kad tiesiogiai išrinktas parlamentas privalo atsižvelgti į piliečių pageidavimus ir todėl teisės reikalų komitetas turėtų uh, sudaryti sąrašą tų teisėjų arba jam pritarti. Ačiū pusantros minutės ponui Hefner. Pone pirmininkė, mielos kolegės ir kolegos, bendrijos teisės aktų vis daugėja, kartu su jais daugėja poreikis bendros teismo praktikos. Gal aš poetiškai pasakysiu, tačiau galbūt vertingiausią substanciją iš to bendrumo yra būtent silpnųjų apsauga nuo kitų užpolių, nuo galingųjų, nuo smurto. Būtent teismas gina demokratiją, gina solidarumą. Tačiau tą teisę reikia ir gauti teisės turi būti atstatytos ten, kur jos reikalingos, o kai neaišku, kokios jos yra, tada reikia kreiptis į teismą. Aišku, kad Teisingumo teismo darbo krūvis yra labai didelis, o Europos parlamentas jokių būdų neatsisakė Teisingumo teismo reikalavimo padidinti bendrojo teismo teisėjų skaičių. Mes manome, kad tik tokiu būdu galima pagerinti teisėjų darbo sąlygas. Kolegės ir kolegos apie tai jau kalbėjo. Tačiau vienas dalykas man visiškai nesuvokiamas, ir tai turiu pasakyti labai aiškiai. Parlamentas labai aiškiai įsiklausė į teisėjų poreikius ir mūsų piliečių poreikius. Kartu trialogę mes susitarėme kartu su komisija ir taryba. O galų gale vis dėlto rezultato nėra. Kodėl? Todėl, kad valstybės taryboje nesugebėjo susitarti dėl papildomų teisėjų skirimo metodo. Man tai atrodo visiškai nepriimtina. Minute, Minutė kolegai Karim, prašau. Pone pirmininkė, e, tarybos ir komisijoms atstovams taip pat ačiū. Mes kalbam apie reformas, kurios minimos kolegės Tain pranešime. Visą tai siekiant geresnio teismo funkcionavimo. Lisabono sutarties įvedimas ir plėtra prisidėjo prie to, kad išaugo darbo krūvis tenkantis teismui, ypač bendrajam teismui. Ekonominiai sunkumai taip pat prideda krūvio. 11 procentų išaugo mm, bylų susijusių su komerciniais mm, ginčiais 11 metais, 7 procentais, 37 procentais išaugo intelektinės nuosavybės mm, e, sritiliečiantis ginčiai. Kitaip tariant, iš tikrųjų labai išaugo darbo krūvis ir jeigu norime, kad piliečiai ir verslas galėtų sulaukti daugiau teisinio E, tikrumo būtina, kad teismas veiktų efektyviai. Visos procedūrinės reformos turėtų e, įvykti kuo sklandžiau. Struktūrinės reformos nebūtinai padės tinkamai išspręsti bylų greitesnio nagrinėjimo klausimą. E, mes girdėjome gandų Junktinėje karalystėje apie tai, kad Junktinė karalystė trukdo kad būtų balsavimo būdų priimtas sprendimas šiuo klausimu. Ne, mes taip nedarome, mes tengiamės keisti teisės aktus, kad būtų galima parlamente priimti sprendimus ir kad čia būtų galima spalio mėnesį paskirti naujus teisėjus. Ačiū, pirmininkas, ačiū. O dabar pusantros minutės ponui Maštauka, prašau. Dėkui, pane předsedo. Málo kolegyně. Ačiū, pane pirmininkė. Mielos kolegės, mėly kolegos, dažnai e, kolegai Cvievkai aš pritariu, bet šį kartą ne. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai ir, kaip teisingai buvo pasakyta, e, nagrinėjimų bylų skaičius auga, o tai susiję, aišku, ir su ES plėtra. Teisingai galvojama, kad naujų bylų skaičius išauks ir dėl kintančių teisės aktų. Todėl labai protinga žengti šį žingsnį šiandien. Aš visiškai pritariu Teisingumo teismo statuto reformai. Aš taip pat e, pritariu skubios prejudicinio sprendimo procedūros įvedimui. Kalbant apie interim teisėjų pareigūnus, e, Mes manome, kad interim teisėjai yra būtini, norint, kad um, nebūtų patiriami nuostoliai ir dėl to, kad bylos būtų nagrinėjamos greičiau. Aš manau, kad protinga įtraukti ir Teisingumo teismo pirmininko pavaduotojo pareigybę. Dėkoju kolega Batin. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi diskutuojame teisingumo reikalus, norėčiau paminėti trikdantį reikalą. 21 dieną buvo įkalintas Liverpoolyje kolega Hais. Jis sulaukė bausmės, teisinės bausmės. Jo. Atsiprašau, sako pirmininkas, kviečiu jūs kalbėti į mikrofoną. Pone Batinai, ar... Šis asmuo yra žinomas dėl to, kad protestavo prieš kai kurias fiskalinės priemonės ir galiu patvirtinti. Tai jis, manau, yra kalinamas neteisėtai, jis turi būti nedelsiant išlaisvintas. At, norėčiau kreipti dėmesį į jo atvejį, tikiuosi, kad tai bus naudinga. Dėkuoju, ponas Stojanov. Ką būtų galima pasakyti dėl šių reformų? Aš labiau esu nusiteikęs skeptiškai skirti papildomus atenterim teisėjus tik dėl to, kad nuolat dirbantis teisėjai e, gauna nedarbingumo lapelį Uh, yra keista, kodėl jiems tenka taip dažnai sirgti tiems nuolatiniams teisėjams, kad juos turėtų kažkas nuolatos pakeisti. Na, o kai dėl bendrojo teismo, tai norėčiau pasakyti štai, kad ten dirbantis teisėjai gauna vieną iš didžiausių darbo užmokesčių iš visų ES pareigūnų. Ir visa tai sakau ne dėl to, kad esu net nacionalistas ar tiesiog norėčiau pasakyti, kad nereikėtų, kad teisėjai turėtų galimybę sėdėti ant suoliuko ir nieko neveikti. Jeigu atsiras daugiau teisėjų, dėl to E, dėl, jeigu jie nori mažesnio darbo krūvio, jie turėtų stiktis to, kad gaus mažiau darbo užmokesčio, tada gali būti daugiau teisėjų, bet jie uždirbs mažiau, bus lengvesnis darbo krūvis. Dėkoju. Ponas Paulo Rančel, minutė 30. Obrigado, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė, pone komisijos narė, aš džiaugiuosi dėl mūsų požiūrio. Manau, kad e, tai tinkamas būdas numatyti reformą, užtikrinant tinkamą teismo funkcionavimą, visų trijų teismų. Aš manau, kad e, kai kurios taisyklės turi būti keičiamos, tai yra būtina. Kita vertus, yra svarbu užtikrinti ad interim, interim teisėjų darbą, kuomet tai yra e, būtina. Turime pasinaudoti progą ir gyvendinti tikrą reformą, jeigu mes norime, kad mūsų e, teisminės e, sistemos demokratinis legalumas būtų užtikrintas. Nes teisingumo teismas daro sprendimus, kurie yra privalomi, tad reikia, kad šitos institucijos e, demokratinis teisėtumas, legitimumas būtų iš tikrųjų užtikrintas. Todėl e, šiame kontekste yra būtina kai kuriais atvejais užtikrinti galimybę teisėjams priimti sprendimus mažuma balsų, kad teisėjai galėtų pareikšti tokią nuomonę. Ponas Marsygiai Dalgo, vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, pone ministrė. Norėčiau palinkėti pirmininkaujančiam Kiprui geriausios platies ir linkiu, kad okupacijos e, problemos būtų išspręstos. Dabar mes kalbam apie teismo problemas. Mes pasisakome už teismo skolandų funkcionavimą, tai yra esminės svarbos dalykas. Todėl sveikinu šios iniciatyvos autorius. Ja, Monika Flašiko. Dabar žodis poniai Monikai Flašikovai Benovai. Vieną minutę. Dvor Europskai unija užduok. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė pirmininkė. Ilgą laiką buvo kalbama apie teisingumo teismą, buvo kalbama taip pat ir apie e, Europos Sąjungos tarnautojų teismo reikalus. Pagaliau turime spręsti šios klausimus ir spręsti visų trijų teismų reikalus. Turime pakeisti įstatus. Dabar didžiosios kolegijos sudėtis atspindi kai kuriuos pasikeitimus, kurie įvyko 2003 metais. E, įsigaliojo Nico sutartis tuomet, o paskui prie ES prisijungė 12 papildomų naujų valstybių narių. Teisingumo teismas pagerino savo darbus, tačiau labai smarkiai išaugo bylų skaičius. Tad reformos yra būtinos, kad teismas galėtų tinkamai veikti. Mums reikia susitarti. Susitarti dėl to, kokiu metodu remintis bus skiriami teisėjai. Norėčiau kreiptis į tarybą ir paprašyti šį klausimą laikyti prioritetu. Dėkoju.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 Mes labai atidžiai išklausėme jūsų išreikštų minčių. Džiugu, kad pagaliau susitarėme dėl to kompromiso, kuris visiems e, priimtinas. Ir aišku, ateityje mes taip pat stengsimės, e, kaip galima konstruktyviau bendradarbiauti su parlamentu ir taryba. Ačiū. Labai ačiū, ačiū poniai komisariai. Nu, labai ačiū, ponia komisijos narė. Dabar tarybos vardu. Tarybos atstovas ponas Andrėjas Mavrojanis. Noriu palinkėti Jums ko geriausios kloties, pirmininkaujant, ponia Mavrojanis. Rapide, kirie proedre. Pone pirmininkė, man tenka garbė ir malonumas pasisakyti šioje diskusijoje pirmininkaujant jums. Žinau, kad vyks konstruktyvus bendradarbiavimas ir dėkoju už linkėjimus. Prieš užbaigdamas, prieš apibendrinamas, norėčiau tarti keletą žodžių dėl čia iškeltų klausimų, kaip taryba ketina spręsti teismo sudėties išplėtimo klausimas. Birželio 20 dieną Koreper suteikė įgaliojimus, kad vyktų diskusijos siekiant išsiaiškinti galimus sprendimus. Iki metų pabaigos Koreperui turi būti pateikiami siūlymai. Europos parlamentas ir taryba sutarė dėl to, jog būtina priimti reikiamas priemonės, kad būtų galima išspręsti e, teismo darbo krūvio klausimą. 2015 rugsėjį turi būti numatytos ir pradėtos įgyveninti priimtos priemonės. Visi suprantame, kad šis klausimas yra labai svarbus. Mums reikia naujoviško mąstymo, nes turime užtikrinti, kad bus pasirinkti geriausi specialistai, kompetentingiausi teisėjai. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad tie naujieji teisėjai bus traktuojami lygia teisiškai su senaisiais teisėjais. Mums reikia numatyti lygia teisę rotaciją tų teisėjų kaip vyks rotacija, rotuosis tik 12 teisėjų, ar vyks visų rotacija ir panašiai. Vienas variantas yra, kad kiekviena šalis turėtų kiekvieną teisėją ir kaip paskui elgtis, kaip bus rotuojami tie teisėjai, ar galima jų galimybų turėtų būti atnaujinti ar ne, visa tai yra tie klausimai, prie kurių turėsime visi diskutuoti ir rasti sprendimus. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, tarybos vardu Leiskite dar kartą padėkoti pranešėjai ir visiems Europos parlamento nariams už konstruktyves diskusijas susijusias su Teisingumo teismo reforma. Ir norėčiau patikinti, kad lauksime e, tų naujų taisyklių, kurios turėtų pasirodyti šį rudinį. Tikiuosi, kad vyks konstruktyvus bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir tuo būdu mes galėsime rasti savalaikius sprendimus šiems iššūkiams atremti, kad mes tuo būdu galėsime padėti išspręsti e, Europos teisingumo teismo problemas ir galėsime užtikrinti, kad teisingumo teismas veiks efektyviai. Ačiū. Dėkoju, ponė tarybos pirmininkė. E, Pone Maurojanis, dėkoju, diskusijas baigsime pranešėjos pasisakymų. Kalbės kolegė Tain dvi minutės. Noriu padėkoti visiems kolegoms ir ypatingai džiaugiuosi, kad visų frakcijų atstovai pritarė tam, kad e, teismo teisėjų skaičius turėtų būti padidintas. Kiek e, dar kol kas neaišku trečiajai valdžiai kartais skiriama nepakankamai dėmesio o tai susijęs su jos prigimtimi. Tačiau teisingumas, e, teismai yra labai svarbus. Ponas Karim taip pat kalbėjo apie poveikį, kurį teisingumas daro įmonėms. Aš tikiuosi, kad tarybos įsteigta bičiulių grupė nagrinės ne tik Teisingumo teismo statuto vidaus reformas, tačiau bus kalbama ir apie neišnagrinėtų bylų problemą. Aišku, labai svarbu e, neviršyti savo e, įgaliojimų ir nepainioti kai kurių dalykų. Darbas su šiais e, reglamento tekstais parodė, kad mes dar ir ateityje intensyviai turėsime bendradarbiauti su Teisingumo teismu, e, tame tarpe ir dėl nukrypstančios mažumos nuomonės E, taip pat dėl specialiųjų kolegijų įsteigimo. Manau, kad yra dar daug atvirų klausimų, kuriuos turėsime išnagrinėti. Laikas mus spaudžia, todėl, kad jau spalio mėnesį turės būti paskirti 14 naujų teisėjų. O 2013 metais papildomų Dvylikos teisėjų skirimas taip pat turės e, būti įvykdytas. Kaip mes tos papildomos teisėjus paskirsim, dar neaišku. Frakcijos yra numačiusios bendrą rezoliuciją. Tiesa, mes kol kas e, dar nežinome, kaip techniškai tai padarysime, todėl kad ir parlamentas e, keičia savo darbo tvarkos taisyklės. Pirmiausia, aišku, reikėtų įtraukti visas 27 valstybės narės, numatyti rotacijos principą. E, antras variantas - šeši nariai e, teisėjai yra iš pagrindinių valstybių narių, kiti iš likusių 21. Dar viena galimybė - šeši yra iš mažesnių valstybių narių, kiti iš e, didesnių valstybių narių. E, taip pat e, yra variantas, kai generaliniai advokatai skiria teisėjus. Jų kadencija turėtų apimti 5-6 metus, kaip siūlė pirmininkavusi Danija, taigi tų pasiūlymų, kaip bus skiriami teisėjai, yra daug, čia taryba turi sutarti. Ačiū, ponia pranešėja. Mielos kolegės, mėly kolegos. Keitimasis nuomonėmis šią temą baigėsi. Rytoj 12 val. balsuosime dėl šio klausimo. Kitas darbo atvarkės klausimas - komisijos pirmininko pavaduotojos ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo